meine damen und herren! liebe kolleginnen und kollegen! gerbiamos kolegės gerbiami kolegos trys šimtų kilometrų per valandą greičiu praūžęs taifūnas e, filipinuose paliko labai daug žmonių aukų žmonės laukia mūsų pagalbos žmonės neturi E, vandens, neturi maisto produktų, e, pagalba jau pradėta teikti, tačiau vis dėlto kai kurie katastrofos regionai dar yra atskirti nuo viso pasaulio ir ten vyrauja chaosas. Ten reikia kovoti ne tik tai su skurdu, badu ir epidemijomis, bet žmonės ten taip pat turi kovoti dėl savo gyvybės tarptautinė bendruomenė turi padaryti viską, kas yra įmanoma, kad padėtume tiems žmonėms, kurie pateko į nelaimę. Sugriauti miestai ir kaimai laukia mūsų solidarumo. ES įsipareigojo teikti humanitarnę skubę pagalbą ir taip pat ilgalaikę pagalbą atstatymui. 11 milijonų žmonių Filipinuose e, buvo paliesti šio taifūno padarinių. 660 tūkstančių žmonių prarado savo namus, dabar yra likę be pastogės. Tarptautinis Raudonasis kryžius skelbia, kad 22 tūkstančiai žmonių dar yra 22 tūkstančių žmonių pasigendama pasaulio pagalbos organizacijos sako, kad tie skaičiai galėtų būti daug didesni. Europos parlamento vardu norėčiau pasakyti nukentėjusiems, pažadėdamas, kad atliksime viską, ką galime, kad galėtume vykdyti kartu atstatymo ir padarinių likvidavimų darbus. Ir taip pat aš norėčiau išreikšti mūsų visų vardų solidarumą su aukų šeimomis ir todėl prašau pagerbti jas tylos minutę. Herzlichen Dank. Dėkuoju. Gerbiamas kolegės, gerbiami kolegos, man labai džiugu pasveikinti 150 mokinių iš 33 valstybių, kurie dalyvauja Euronest skola programoje. Jie atvyko į mūsų plenarnę sesiją, nuoširdžiai sveikinu juos. Dvi dienas ES